šios prašymus. Socialistų EKR, ALDE, Žaliųjų, FDD ir NF frakcijos e, pateikė prašymus pakeisti e, narius tam tikrus e, komitetuose ir delegacijose. Prašymas bus pridėtas prie posėdžio protokolo. Jeigu niekas nepateiks pastabų dėl protokolo, tai asmenys, e, kurie yra siūlomi, bus laikomi paskirtais.